Okay, that, that we, we our... Tai galim tada pradėti, minutės jau baigėsi, yra šešėliniai pranešėjai, taigi pradedame darbą. Lena Kolaska. Tai pradėkime ir iškart dabar sutiek, suteiksiu žodį poniai Moica Kleva energijos vartojimo efektyvumo priemonių pagal sanglaudos politiką įgyvendinimas ir poveikis. Taigi, prašom, žodis jum. Kalbėsiu slovėnų kalba. Labas rytas visiems. Gerbiami kolegos, matote trumpą darbinį dokumentą, juo remdamasi aš parengsiu pranešimą apie energijos vartojimo efektyvumo priemonės pagal sanglaudos politiką apie tų priemonių įgyvendinimą ir poveikį. Labai norėčiau išklausyti jūsų komentarų, jūsų nuomonių, kad galėčiau parengti pranešimą atsižvelgdama į mūsų komiteto nuomonę. Aišku, kad energijos vartojimo efektyvumas pilnai atitinka tvarios ir integralios ES vystimosi siekius. Esame susiplanavę sumažinti energijos sunaudojimą 20 procentų iki 2020 metų. Dėl to energijos efektyvumo politikos priemonės turi vaidinti svarbesnį vaidmenį. Tai labai svarbu ne tik užtikrinant ES konkurencingumą, bet ir mums prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. Energijos vartojimo efektyvumo priemonės gali duoti apčiuopiamos naudos tiek privatiem vartotojam, tiek verslui. Taip sumažėtų namūkių išlaidos, taip sumažėtų verslo kaštai. Dėl to turime siekti mažai anglės dioksido išmetančios ekonomikos ir atitinkamų technologijų, kuo didesnio naudojimo. Europos komisija per ateinantį programavimo laikotarpį ruošiasi padvigubinti lėšų iš sanglaudos biudžeto skirtų energijos efektyvumui užtikrinti kiekį. Taigi planuojama e, šiam tikslui turėti didesnį biudžetą, labiau susitelkti ties prioritetais ir įgyvendinti energijos efektyvumo programas. Visa tai patenka į sanglaudos politikos tikslus. Dėrybose dėl, dėrybos dėl daugiametės finansų programos dar tebesitėse, bet labai svarbu, kad valstybės narės suprastų kad saglaudos politika turi būti deramai finansuojama. Tik tai prisėmė atitinkamus finansinius įsipareigojimus, galėsime pasiekti savo tikslų pagal Europos strategiją 2020. Ir labai norėčiau aktyvių diskusijų skirtų energijos efektyvumui užtikrinti. Ir savo pranešime tikiuosi pateikti rekomendacijų kurių tikslas būtų sustiprinti energijos efektyvumo priemonių naudą. Nenorėčiau, kad mes užstriktume ties to mandatu, kurį savo kolegoms suteikėme praėjusią vasarą dėl bendro teisėkuros pagrindo sanglaudos politikai ir atskiriams fondams. Aš norėčiau, kad mes galėtume pasinaudoti parlamentinėmis diskusijomis, kad ir ES institucijos, ir valstybių narių institucijos, regioninės bei vietos institucijos gautų aiškę situacijos analizę, gautų patarimus, kaip galima padidinti energijos efektyvumą. Pranešime norėčiau apžvelgti tris pagrindinės temas. Pirmiausia, tai sėkminga dabar taikomų priemonių įgyvendinimą, norėčiau paaiškinti, pabrėžti, kodėl tos priemonės yra sėkmingos ir veiksmingos. Taip pat norėčiau pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima užtikrinti didesnį energijos efektyvumą pagal sanglaudos politiką. Ataskaita, e, mano pranešimas bus skirtas statybos sektoriui ir būstų politikai. Manau, čia yra didžiausias energijos efektyvumo potencialas. Turime pradėti nuo pastatų ir nuo jų energijos efektyvumo. Bet yra ir kiti sektoriai, kurie nemažiau svarbus tose sektoriuose sanglaudos politika gali padaryti tiesioginę įtaką didesniam energijos efektyvumui, tai yra viešasis transportas, smulkus ir vidutinis verslas, energetikos infrastruktūra, perdavimo, energijos perdavimo ir kaupimo infrastruktūros. Šioje srityje energijos efektyvumo srityje nenorėčiau susitelkti tik ties reguliavimu ir ties teisės aktais. Norėčiau pabrėžti būtent veiksmingą priemonių įgyvendinimą. Europos semestro įgyvendinimo ataskaitoje pirmininkaujantį šalis pabrėžė, kad energijos efektyvumas yra glaudžiai susijęs su praktiniu priemonių įgyvendinimu, su pakankama informacija, su finansinėmis paskatomis. Problemos, kurios atsiranda, mm, kyla dėl netinkamo, nepakankamo esamų teisės aktų įgyvendinimo. Energijos efektyvumo direktyva ir pastatų energetinės būklės direktyva taip pat bus paminėtos mano pranešime. Aš tikiuosi taip pat gauti e, informacijos iš komisijos. Komisija e, rengia strateginį pranešimą skirtą 2007-2013 metų programų įgyvendinimui. Tas komisijos pranešimas bus paskelbtas kovo mėnesį. Savo pranešimo e, galut, paskutinėje dalyje norėčiau nubrėžti kelius į ateitį. Ir čia išskirčiau du elementus. Tai yra busimos e, paramos planavimas ir reikalingi pakeitimai teisės aktuose kurie be kita ko numato ir Europos fondų lėšų naudojimą. Tikiuosi, kad mano pranešimas pateks į našę dirbą ir bus naudingas siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Mūsų komitetas aktyviai dirba šioje srityje. Nenorėčiau, kad mano pranešime kartotųsi jau išsakytos mintis, dėl to pranešimas bus iš, išskirtinai skirtas tik tai energijos efektyvumui ir jo didesnio potencialo užtikrinimui. Laukiu jūsų minčių, jūsų pasiūlymų, jūsų idėjų ir tikiuosi, kad mes visi kartu parengsime labai rimtą pranešimą ir tai bus svarbus signalas visiems. Ačiū pranešėjai už temos pristatymą. Kolegė Kolorska Bobinska. Ačiū. Tikrai tai yra labai svarbi Europai problema. Ir tai labai svarbi tema visai Europos Sąjungai. Noriu pasakyti, kad prieš dvi savaitės mes balsavome šią temą, kalbėjome apie energijos efektyvumą sanglaudos fondo kontekste. Dabar praėjo dvi savaitės ir regis mes vėl grįžtame prie tos pačios temos. Suprantu, kad ši, šis pranešimas šiek tiek siauresnis ir pirmiausia skirtas energijos efektyvumui, bet ar mums reikia uh, vėl leistis į tą patį, ką jau esame darę. Nors e, pranešėja pristatė būsimą pranešimą labai įdomiai. Kaip šešėlinė pranešėja, manau, kad ši tema yra labai svarbi, netgi esminės svarbos. Norėčiau, kad šis pranešimas pirmiausia būtų skirtas statybos ir namų sektoriui, taip pat viešųjų pastatų sektoriui, kadangi e, yra labai daug pastatų, labai daug namų, kurie energetinė e, prasme yra labai nutolę nuo energetinio efektyvumo standarto. Mūsų frakcija planuoja kelti naujus tikslus šioje srityje šių dar ambicingesnių tikslų nustatymas ne visuomet duoda naudos. Pirmiausia, turėtume pasiklausti, paklausti savęs, ar verta naudoti lėšas iš žaliosios energetikos, iš atsinaujinančios energetikos nukreipiant jas didesniam energijos efektyvumui užtikrinti. Yra ir kitų priemonių, kuriomis tą galima pasiekti. Zie, eh, dank u wel. Ik zie eh, de andere shadow niet, maar ik, eh, mogelijk zijn er collega's die. Na kągi, nematau kitų šešėlinių pranešėjų, bet tikiu, kad yra norinčių pasisakyti dėl veiksmingo energijos panaudojimo pranešimo, kuris bus rengiamas. Žvelgiu į komisijos atstovus, į komisijos vietą, ar yra atstovaujama komisijai, ar jūs norėtumėte pasisakyti. Taip, aišku, tik prisistatykite, prašom. Ačiū labai. Esu Monhangė ir atstovauju regionų ir miestų politikos direktoratui. Tikrai džiugu imtis šio darbo ir mes lauksime šio pranešimo, kuris labai savalaikis, nes per pastaruosius metus veiksmingas energijos panaudojimas įgyjo vis didesnės svarbos, ypač atsižvelgiant į 20 procentų energijos taupimo tikslą, kurio turime pasiekti iki 20 metų, taip pat namų moder, pastatų modernizavimo ir kitų priemonių, kurias um, iškėlė komisija. Dabar dabartinės uh, sanglaudos politikos programos pasižymi tuo, kad vis daugiau dėmesio yra skiriama veiksmingam energijos panaudojimui ir skiriama daugiau lėšų. Mes matome, kad visoje Europoje gerokai auga lėšų skaičius ir šiuo metu numatyta 5,5 milijono eurų palyginti su 4,6, kurie anksčiau buvo skirti. Ir iš dalies taip įvyko dėka to pakeitimų, kurių ėmėmės 2009 metais ir kuriais gali pasinaudoti visos valstybės narės. Taigi komisija jau teikia pasiūlymus, yra teisės aktų projektai ir mes e, turime dar dėrėti su Europos parlamentu, bet vienai par kitaip komisija siūlo šiai sričiai, turiu galvoje asignavimus šiai sričiai, iškelti į pirmąją vietą, kad būtų pasiektas 20 procentų energijos suvartojimo tikslas. Mes siūlome, kad daugiau būtų siūloma a, daugiau subsidijų užuot a, pavyzdžiui skatinant a, teikti garantuotas paskolas nes manome, kad subsidijos duos didesnę gražaus normą. Kitas dalykas - kelio gairių planas, pagal kurį reikalinga sutvarkyti veiksmingo energijos panaudojimo direktyvą reikalauja, kad valstybės paruoštų ir nacionalinę strategiją ir nuo kitų metų pradėtų rimtą pastatų modernizavimo ir šiltinimo programą. Tai reiškia, kad reikės planuoti veiklos programas, nurodant uh, sritis, į kurias bus kreipiamos investicijos. Taigi pats klausimas labai aktualus. Mes taip pat truputį panalizavome 2011 metų padėtį, pabandėme įvertinti, įvertinti valstybių narių veiksmus veiksmingo, energio, veiksmingo energijos panaudojimo srityje. Ir mes taip pat bandėme <clears throat> nustatyti gerą patirtį, apibriežti gerus pavyzdžius, kuriais būtų galima pasinaudoti rengiantis kitam programavimo laikotarpiui. Ir aišku, pagrindų tokios geros patirties, sukauptos patirties galima būtų teikti rekomendacijas tikriausiai, kai kalbame ypač apie gyvenamuosius namus, renovacijos problema, pastatų renovacijos problema tampa gana sudėtinga, todėl kad e, labai fragmentuota yra nuosavybė ir todėl reikės tikriausiai atskirai, atskirai e, tvarkyti e, kiekvienam kiekvienai namų grupiai reikalavimus ir taip pat renkti atitinkamas programas. Ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Aš pats turiu porą pastabų šią temą. Pirmiausiai, tai labai ačiū už tokį visą apimantį požiūrį. Tačiau aš asmeniškai noriu pastebėti, kad um, kai analizuojame sanglaudos priemonės, tikriausiai reikėtų daugiau skirti dėmesio tiems reglamento pakeitimams, kurie buvo padaryti devintaisiais metais. Iš tiesų, pakeitimai pakankamai rimti, bet mes dar nesugebėjome pasiekti energijos veiksmingo panaudojimo lūžio taško, ką reikėtų padaryti. O kalbant apie gerą patirtį, tai reikėtų gal panalizuoti ir uh, tai, kas nepasisekė, kad įsiaiškintumėm, kodėl nepasisekė. Per kitą programavimo laikotarpį mes turėsime nemažiau galimybių negu per dabartinį programavimo laikotarpį skatinti taupesnį energijos vartojimą. Todėl reikia pasižiūrėti, kodėl vienu atveju buvo pasinaudota priemonėmis, o kitais atvejais ne. Todėl tai, kad praneši, ir manau, kad pranešime didelį dėmesį reikia skirti būtent šiems dviem aspektam, ypač atsižvelgiant į reglamento pakeitimus ir galvojant apie uh, naują reglamentą, kurio svarstymę mes taip pat dalyvausime. Komisija jau sakė, kad yra labai skirtinga situacija uh, ir kad nuosavybė nepaprastai fragmentuota gyvenamojo būsto srityje, sektoriuje. Todėl reikėtų panalizuoti šiuos dalykus. Todėl aš siūlyčiau pranešėjai, kaip ašį pasirinkti gyvenamuosius namus ir panalizuoti, kokios regioninės politikos priemonės davė naudos, o kokios ne. Gerbėmiai kolegos, žvelgiu dabar ir rugis norinčių pasisakyti nėra, todėl vėl suteiksiu žodį pranešiai. Ačiū, ponė pirmininkė, vis, pirmininkė visiškai sutinku su ponė Kolarska Babinska, nes vienas iš pranešimo klausimų ir bus gyvenamųjų namų sektorius. Uh, Šiandieną FEM komitete bus balsuojama dėl socialinio būsto nuomonės ir aš savo pranešime taip pat atsižvelgsiu į šį klausimą, nes užimtumo komitete, employ komitete irgi rengiama nuomonė, už kurią atsakinga Karima Deliai. Turiu pasakyti, kad pastabos labai teisingos nes įdomu pasiaiškinti, kodėl taip sudėtinga įgyvendinti veiksmingo energijos panaudojimo, energijos taupimo priemonės. Taip, vienas dalykas yra gera patirtis, bet tikriausiai daug daugiau dėmesio dėrėtų skirti nesėkmingam, nesėkmingai patirčiai, aiškinantis, kodėl nebuvo panaudotos priemonės. Nepaisant to, kad komisija stengiasi skatinti visus pasinaudoti vairiomis priemonėmis ir ateityje pateiks daugiau galimybių pasinaudoti finansinėmis priemonėmis. Aš pati asmeniškai tikrai esu šalininkė tų skatinamųjų finansinių priemonių taikymo. Uh, O tuo tarpu aš jums išdėšiau tik tai pradinės mintis. Jūs žinote, kad pats pranešimas bus parengtas per artimiausias keletą savaičių ir bus svarstomas mūsų komitete. O tuo tarpu noriu padėkoti už e, mintis ir e, tikrai jomis pasinaudosiu, nedelsant sėsdama rašyti pranešimą. Na kągi, sako pirmininkas, dabar pertrauka iki 10 valandos. Tai yra, kada prasidės balsavimas, o dabar pusvalandžio pertrauką. Aš pirmą kartą sėdžiu šioje pirmininkės kėdėje, todėl nelabai žinau, kaip elgtis. Pone Kril, jūs galite pirmininkę papasakoti savo vaikystės nuotikių istorijas. Gerbimi kolegos, siūlyčiau patikrinti, ar veikia visa aparatūra. Gal galėtume atidėti korteles į balsavimo aparatus. Dabar pabandysime balsuoti. Pradedame balsuoti. Mūsų nėra daug, bet kvormas yra. Panašu, kad kažkas nebalsavo. Aš nežinau, ar jūsų aparatas neveikia. Ar, ar kažkas kito nutiko, nes matau, kad yra 26 nariai, bet tik tai 20 balsuoja. Konstancija. Prieš pradedami bals, balsavimą dėl omaržyjų pranešimo, aš norėčiau pateikti klausimą ir, ir išsakyti vieną pastabą. Mano frakcija nemano, kad reikia nutraukti pagalbą maistu nepasiturintiems asmenims Europoje. Tačiau manau, kad su šio pranešimu problemų, problemų turėjome nuo pat pradžių. Pirmiausia, tekstas buvo išplatintas tik tai prancūzų kalba, O dabar mes dėl jo balsuosime ir aš pastebėjau, kad dvi stambes problemas. Pirmiausia, finansavimo didinimas. Šiuo metu vyksta dėrybos su valstybių vyriausybių vadovais dėl daugiametės finansinės programos. O čia nurodomi yra konkretus skaičiai. Pirmą kartą reglamente nurodomi konkretus skaičiai, niekuomet to anksčiau nebuvo. Juk tai yra pavojingai, ypač dabar, kai mes kalbame apie daugiametį finansinę programą. Ir mes frakcija, mes tai yra mūsų frakcija, prieštarauja tam. Ne dėl to, kad mes manome, kad reikia mažinti pagalbą maistu, bet dėl to, kad mes tiesiog nenorime pakengti dėryboms. Ir todėl manome, kad cituoti konkrečių skaičių tikrai nedara. Antra. Keliuose pakeitimuose kalbama apie kontrolės valdymo sistemą. Man atrodo, kad tai prieštarautų finansiniam reglamentui. Jūs tikriausiai suprantate, dėl ko Mes turime naują teisinį pagrindą, kuris yra šiuo metu taikomas pagalbai maistu. Dabar ši pagalba yra teikima iš sanglaudos fondų ir socialinio fondo. Taikoma yra bendrojo valdymo sistema. Ir mums reikia kontrolės sistemos. Gal ją galima būtų supaprastinti, bet jos atsisakyti visiškai tikrai būtų netinkama. Aš manau, kad reikėtų atidėti balsavimą tam, kad mes galėtume geriau išnagrinėti mano paminėtas probleminės nuostatas ir pagalvoti apie tai, ar nereikėtų parengti naujų kompromisinių pakeitimų. Jei manęs nepalaikys komiteto narių dauguma ir mes negalėsime atidėti balsavimo, tuomet aš norėčiau, kad mano pastabos būtų įtrauktos į protokolą, tam, kad visiems būtų aišku, kodėl mes negalime pritarti E, kai kuriems pakeitimams. Alanai, prašau. Konstanca ką tik paaiškino, kodėl ji negalės balsuoti už šį dokumentą. Iš esmės, paaiškindama, kad ji neprieštarauja tam, kad būtų teikiama pagalba nepasiturintiems tiems asmenims. Jie paaiškino, jog šiuo metu vyksta dėrybos dėl biudžeto, kad dar sprendimai nėra priimti ir, ir kad gali būti, kad reikia nurodyti ne skaičius, o, o kokį X ar dar ką nors. Bet e, atsižvelgiant į krizinės aplinkybės, Reikėtų pasakyti, jog nepasiturintis asmenys niekuomet dar nebuvo tokie nepasiturintis, kokie jie yra dabar, ar jie laukia ES pagalbos. Ir aš manau, kad dabar teisintis kažkokiais techniniais argumentais tikrai nedėra. Galima tik taip gailėstauti, kad pasitelkimi tokie argumentai, balsuojant prieš šias nuostatas. Mes galime šiek tiek pasvarstyti šį klausimą, suteiksiu žodį pranešėjai. Lambertai, ir tu kažką nori pasakyti. Taip, jums leidus. Aš esu šiek tiek pasimetęs. Mes dabar turėtume pradėti balsuoti, mes jau svarstėme šį dokumentą, jis yra gan gerai parengtas. Taigi, na, man atrodytų, jog šis dokumentas buvo parengtas gerai, balsavimo sąrašas taip pat yra geras ir jei dėl kokių nors priežasčių komitetas uh, norėjęs nusiųsti vienokį ir kitokį signalą, tuomet galima būtų pasirinkti kitokią e, to signalo formą. Kitokį nei šio dokumento atmetimas. Be abejo, viskas turi būti suprantama ir matoma platesnėme kontekste. Aš tą puikiai suprantu. Bet iš esmės mes kalbame apie labai mažas sumas ir todėl mes galime tikėtis šiokio tokio lankstumo. Aš siūlyčiau štai ką. Balsuokime. Balsuokime. Taip kaip yra e, numatyta balsavimo sąraše, patvirtinkime e, kompromisus ir po to pažiūrėsime. Gerai dabar pranešėjas, e, pana Nesumaržy. Pane pirmininkė, dėkoju. Esu šiek tiek nustebęs, kad pradedamos iš naujo diskusijos, kai iki balsavimo liko kelios minutės. Ir kad dabar pradedama aiškintis, kokia yra vienų ir kitų narių e, pozicija. Aš džiaugiuosi, kad mes sugebėjome e, susitarti dėl kompromisų beveik su visomis frakcijomis ir aš džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti e, rengiant kompromisus dėl šio dokumento. Antras dalykas. Aš manau, jog parlament, parlamentarai dalyvaujantis šiame posėdėje turi teisę ginti tą poziciją, kuri jiems atrodo teisinga. ir mes stengiamės atsižvelgti į kai kurias nuomonės, įtraukėme jas į kompromisinius pakeitimus, į kai kurias kitas asmeninės nuomonės negalėjome atsižvelgti, jų gal nėra kompromisiniuose pakeitimuose. Biudžeta, biudžetas yra dalykas labai sudėtingas. Po todėl pakeitimai, kurie yra susiję su biudžetu ir konkrečiais skaičiais, yra pakeitimai, kuriuos aš pateikiau savo vardu. Jie neina į kompromisinius pakeitimus. Ir paskutinis dalykas. Mes klausime sekretariato, ar galima teikti pakeitimus susijusius su lankstumu ir mums buvo pasakyta, kad teisinė prasme šie pakeitimai galiojantis. mes kalbame apie e, pranešimą, kurio visi labai laukia. Ir todėl aš visiškai nepritarčiau tam, kad būtų atidėtas balsavimas dėl šio dokumento. Dėkuoju. I'm sorry, I, uh, Marie... Atsiprašau, Marija Teres dar norėtų kažką pasakyti, bet aš dėja turiu nutraukti šią diskusiją. Aš manau, kad mes e, nemažai padirbėjome. Sekretariatas pasakė, kad dėl pakeitimų galima balsuoti. Į protokolą įtrauksime Konstancos pastabas, kaip ji to ir prašė. Ir nežinau, ar Lambertas ir Alanas norėtų taip pat, kad mes e, jų pastabas įtrauktumėme į protokolą, bet galime be abejo tai padaryti. Dabar pradėsime balsuoti. Mes tiesiog galėtume atkreipti užimtumo reikalų komiteto dėmesį į tai, kad mm, mūsų galva egzistuoja šiokių tokių teisinių problemų. Atsakingajame komitete šios klausimus galima būtų išnagrinėti išsamiau. Taigi, jeigu jūs neprieštaraujat, aš pradėčiau balsavimą. Tai prašau. Labai trumpai. Aš pamiršau savo balsavimo kortelę, bet aš balsuosiu pakeldama ranką. Gerai, sekretariatas tuomet e, stebės, kaip jūs balsuojate. Gerai. Taigi pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 152 pakeitimas, taip? Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Compromise 3. Who's in favor? Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 158 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 159 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 164 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 164 pakeitimas, galime balsuoti. 164 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 balsais. Penktasis kompromisas, kas už, 165 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Turime padaryti pertraukėlę. Thank you very much. Uh, so Gerai, toliau periname prie 174, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 37 pakeitimas ir 175, kas už prieš susilaikė atmesta. 100, 176 ir 177, kas už prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet galime pasitikrinti. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 176-77. Balsuojame. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 20 prieš ir 20 už. Taigi atmesta. 38. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta, bet Greitai pasitikrinkime. 38. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už 17 prieš. Patvirtinta. Toliau 39. Kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta tokia pat balsų persvara, bet pasitikrinkime. Balsuojame dabar dėl 39 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 22 už 17 prieš. Patvirtinta. 40. Pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors tam prieštarauja? Ne. Gerai. Taigi su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 40. pakeitimas su žodiniu pakeitimu. The vote is closed. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 178 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 9 kompromisas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 10 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 183 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 184 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 186 kas už, kad prieš susilaikė patvirtinta. Sekundėlę luktelkime. Šimtas aštuoniasdešimt devintasis ir šimtas aštuoniasdešimt aštuntasis. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Šimtas aštuoniasdešimt devintasis ir šimtas aštuoniasdešimt aštuntasis. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 19 už. Kaip jūs balsavote? Atmesta. 45 toliau. A, jis atkrinta. Jis buvo atmestas, o netkrito. Gerai, tai 45-asis kas už, prieš susilaikė atmesta. 190 ir 191 už, prieš susilaikė patvirtinta. 193 ir 192, kas už, kas prieš susilaikė, pasitikrinkime. 193 ir 192. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Basavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 47 ir 194, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo patvirtinta. 48 ir 196, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 49 ir 198, 199, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. Toliau ši, 201 ir 200, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 201 ir 200 pakeitimai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Kaip jūs balsavote? Gerai, atmesta. Penkiasdešimtasis, kas už? prieš, pasitikrinkime. 50-asis, man atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime. 50-asis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas, atmesta. 202, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 203. Atkrenta, ne? Ne, balsuojam. 203. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 11. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 207. Pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 208. ir 209. Pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 208 ir 209 pakeitimai. Balsuojame. Balsavimas baigtas patvirtinta 23 už 17 prieš. Sekundėlę lūktelkime. Dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 53-asis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ar ne? ne nesame tikri. Gerai, pasitikrinkime. 53-asis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 23 balsavo už, 16 prieš. Toliau 54, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 213, kas už. A. Balsuojame. 212 pirmiausia. 212, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 213, kas už, prieš Pasitikrinkime. 213 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už 21 prieš, net jeigu jūs balsavote prie, už. 55 kas už, kas prieš, susilaikė, atimesta. Man atrodo, bet pasitikrinkime. 55 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 56. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 215. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 13. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 58 pakeitimas. Balsuojame dėl jo. A ne? Turime balsuoti. Gerai. 58 su pakeitimu žodžiu. Kas prieš tai, kad būtų patikta žod... pakeitimas žodžiu, niekas. Tuomet 58 už, prieš susilaikė patvirtinta. 218 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 219 ar ne? Balsuojame kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Du šimtai dvidešimt pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 22 ir 223, e, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 224 ir 225, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 226 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 227, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 228, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 229, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Nesu tikra. Pasitikrinkime. 229 pakeitimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 230 ir 231. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 232 pakeitimas. A, ne. 242. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 233 ir 234. E, Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 235, 236. Kas už? Kas prieš? Susil... Reikėtų pasitikrinti. 235, 236 pakeitimai. Balsuojame. Atmesta. 17 už, 22 prieš. 237 kas už, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime 237 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 su pakeitimu žodžiu, kas nors tam prieštarauja, ne, gerai balsuojame, 59 kas už, 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, ar ne? 60 atkrenta, ar ne? A ne, balsuojame, gerai, 60 kas už, kas prieš, pasitikrinkime dėl 60 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Kaip jūs balsavote? Atmesta. 19 už 20 prieš. 238-239, kas už, kas prieš. Neaišku, pasitikrinkime. 238-239 pakeitimai, balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 už 18 prieš patvirtinti. Toliau 240 atkrinta. Toliau 61. Kas už? Kas prieš? Neaišku, man tikrai neaišku. Pasitikrinkime. Gerai, 61 pakeitimas. Balsuojame. Yeah, it's close. Balsavimas baigtas 20 už 18 prieš. Patvirtinta. 241. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime 241 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigta, baigtas patvirtinta. 18 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta 249, kas už prieš, man regis atmestas. 248 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 64 pakeitimas, kuris patikrint, patikslintas, kas už prieš 64 pakeitimą susilaikę patvirtinta 65 atkrinta 66 kas už prieš susilaikę patvirtinta 67 už prieš susilaikė patvirtinta 251 pakeitimas ir 52. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisinis 16 pakeitimas už prieš susilaikę. Patvirtinta 255 už prieš susilaikė atmesta, kompromisinis 17 už, prieš susilaikė patvirtinta, toliau minutėlė, sako pirmininkė. 72 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Reikia pasitikslinti balsuojame elektroniniu būdu. Dėl 72 pakeitimo balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24 balsų dauguma. 260-61. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta, kompromisinis 18, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, toliau 74, kas už, prieš susilaikė atmesta, 266, kas už, prieš susilaikė atmesta, 267 už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 20 kompromisinis už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau. 79 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 274, 5, 6, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 80. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 20 už 18 prieš, toliau 278 pakeitimas už prieš atmesta. 279 ir 80, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 283 84 pakeitimai, kas už. Pri... 283 84 pakeitimai, kas už prieš patvirtinta, jeigu visi socialistai balsuoja taip, kaip jūs, sako pirmininkė. Taigi patvirtintas. 285 ir 86 pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaikė. Reikia pasitikslinti elektroniniu būdu balsuojant, nes nežinia, ar visi balsavote. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 22 už 17 prieš patvirtinta. Reikia pasitikslinti, už ką balsuojame toliau, sako pirmininkė. 88? Or no, we'll go to... In principle, to 303. So we go now to 303. Taigi, 303 pakeitimas, prašom susirasti. 303 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 304 yra identiškas, 305 toliau. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 306, 307. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 308, 309 pakeitimai Taip pat 310 ir 311 už tai jau balsavome. Dabar 312-13 už prieš patvirtinta. Dabar 314-315 pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 316 ir 17. Kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta. Toliau minutėlė, sako pirmininkė, nes labai komplikuojasi balsavimo eiga. Ir dabar balsuosime tai už 319. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 320, 21, 22, trečias, kas už, prieš, ne, reikia pasitikslinti iš karto balsuojant elektroniniu būdu už šiuos keturis pakeitimus. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Tada 324-325, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 326-27, kas už, prieš, susilaikę patvirtinta, 328-329 kas už prieš susilaikę patvirtinta, 330-331 kas už prieš susilaikę patvirtinta, 333 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 334-35 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 336-337 kas už prieš prieš susilaikę patvirtinta, 338-339 kas už prieš susilaikę patvirtinta, 340-341 kas už prieš susilaikę patvirtinta, 342-343 kas už prieš susilaikę patvirtinta, 344-345 kas už prieš susilaikę patvirtinta. 346-347, kas už prieš susilaikę patvirtinta, 348-49, kas už prieš susilaikę patvirtinta, 350-51, kas už. Ne, atsiprašo pirmininkė, turime balsuoti tik už 350 pakeitimą, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 351 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 352, 353. Jie jau patvirtinti anksčiau toliau konstatuojamosios dalis. Ir iš karto pirmoji konstatuojamoji dalis, antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, kompromisinis 21, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, kompromisinis 22 už, prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Kompromisinis 23 už prieš susilaikę patvirtinta. Kompromisinis 24 už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 94, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 25 kompromisinis, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Šimtasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta, dešimtasis pakeitimas už prieš. Man regis patvirtintas, bet dėl visako pasitiksliname, balsuojame dėl dešimtojo pakeitimo, patikslina pirmininkė elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Mhm. Balsai pasiskirsto po lygiai. Taip, 20 už, 19 prieš. Patvirtinta. 101 pakeitimas. Dešimtasis patvirtintas vieno balso persvara. 101. Už prieš susilaikę patvirtinta 103. Už prieš susilaikę patvirtinta 102. Už prieš susilaikę patvirtinta 103 Kompromisinis 26 už prieš susilaikę patvirtinta. 110 už prieš susilaikę patvirtinta. Nesate tiksliai, aš esu įsitikinus, kad patvirtintas. Balsuojame elektroniniu būdu, pasitikslinkime, balsavimą pradedame, nes tik ECR socialistai buvo prieš. Taip, patvirtintas 110, toliau 111 už prieš susilaikę patvirtinta, 112 už prieš susilaikę patvirtinta, 27 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta, 119 kas už prieš susilaikę. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu, 119 pakeitimą. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas patvirtintas. 118 pakeitimas atkrenta, 120 balsuojame už, prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami. 120. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 121. Už prieš susilaikę. Patvirtintas 122. Už prieš patvirtintas. 28 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta, 29 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta, 15 už prieš susilaikę patvirtinta, 129 už prieš atmesta, bet nesu tikra. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu dėl 129 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 21 balsu. 130 už, prieš susilaikę patvirtinta, 132, 133 dėl jų Nereikia balsuoti. 131 balsuojamas dalimis. Už pirmąją dalį balsuosime, kas už, prieš, susilaikę atmesta. Antroji dalis. Atkrenta. Periname prie 20 ir 145 pasiūlymų dėl 27 konstatuojamosios dalies, kad visiems būtų paprasčiau susirasti, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 21. Kas už prieš. Kas už 21. Jūs Lamberai prieš? Na, man kaip pirmininkiai tenka dabar imti savo funkcijų, jis atmestas. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man regis patvirtintas. 23. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 147-148, kas už prieš susilaikė patvirtinta ir tokiu būdu galutinis balsavimas balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 27 balsavo už, 5 prieš, 9 susilaikė. Tokiu būdu pranešimas tvirtinamas didžiaja balsų dauguma. Visiems labai ačiū ir sveikiname, Junose sveikiname pranešėja. Toliau pereiname prie kito balsavimo, tai yra socialiniai būstai Europos Sąjungoje nuomonė, kurią rengia Salvatorė Karona. Ar galime jau pradėti balsuoti už pirmąjį kompromisinį, kas už prieš susilaikę patvirtinta? Antra, šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už atsiprašau, yra žodinis pakeitimas. Jei nieks jam neprieštarauja, tai balsuojame už antrą kompromisą pakeista, už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas. Už prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas. Už prieš susilaikė priimta. 36 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas kas už. Prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas kas už. Prieš susilaikė priimta. 46 balsuojame atskirai. Pirmoji dalis kas už. Prieš Pasitikslinkime pirmoji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsavimą baigiame. 27 už 17 prieš primta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame už antrą dalį elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Atmesta. 48. Kas už? Prieš. Manau, kad atmesta. Elektroniniu būdu pasitikrinkime 48. Kas balsuojame? Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 už 22 prieš. Paskutinis e, bendras galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Trisdešimt šeši už, nieks nebalsavo prieš, taigi balsuoti baigiame. Maniau, kad nespėsime. E, ponas Lambert noriu pasakyti, kad yra nedidelė brošiūrėlė ir kvietimas į renginį parlamente skirtą išmaniajai specializacijai. Ta brošiūrėlė ne olandiškai, angliškai. Dėkuoju. Sorry, we, we to... Pirmininkė, turėtume padaryti pertrauką dabar, kol ateis komisijos narys. Tikiuosi, kad jis ateis anksčiau, bent jau nevėluos ir tada tęsime darbą. Mr. Commissioner, we cannot start the meeting. Manau, kad galime pradėti. Ah, manau, kad galime pradėti posėdį, komisija jau atvyko. Uh, dear colleagues, we are starting the, the meeting and uh, I would immediately ask gerbiami kolegos, tęsėme darbą. Iškart kreipiuosi į komisarą. Padarykite įžangą, o tada mūsų komiteto nariai pateiks jum klausimus. Dėkui, Danuta. Pirmiausia, tai noriu padėkoti už galimybę atvykti į jūsų komiteto posėdį. Dėkoju už parlamento įsipareigojimus daugiametės finansinės programos dėrybose. Ši programa yra labai svarbi, nes jinai leis teikti garantijas rinkom, nubrėžti ES ateities viziją. Valstybės narės yra sutarę dėl daugiametės finansinės programos. Ir tas sutarimas rodo, kad ženkliai išauks lėšos moksliniam tyrimam ir plėtrai, kovai su jaunimo nedarbu, bet iš kitos pusės turime pripažinti, kad liks mažiau lėšų regionams ir žemės ūkiui. Manau, kad turėtume neužmiršti to, kad biudžeto ištekliai e, skirti bendros žemės ūkio reformai, e, bendra žemės ūkio reformai, strateginių regionų plėtrai ir kitiems numatytiems prioritetams. Neslėpsiu, kad yra kai kurių dalykų, kurie man nelabai patinka. Mm, mes, mm, mum, mm, man ir mano kolegom nepatinka N plus 3 taisyklė, nes manau, kad turime siekti efektyvesnio lėšų panaudojimo. turėtume siekti paspartinti mūsų veiksmus, veiksmingiau įgyvendinti įsipareigojimus, jei vienas finansinis laikotarpis nusitempia į kitą, siekiant užbaigti prisimtus įsipareigojimus, tai nėra labai gerai. Maždaug 40 procentų biudžeto bus išleista, biudžeto lėšų bus išleista pagal šią septintą programą tik tai po 2020 metų, panaudojant tą taip vadinamą N plus 3 formulę. Sanglaudos lėšos. Šioje srityje Europos pridėtinė vertė yra labiausiai matoma. Jei mažinsime lėšų šioje srityje, tai pasiūsime neigiamą signalą. Parlamentas dėrybose e, turėtų atkreipti į tai dėmesį. Nežiūrint visko, nežiūrint tų kai kurių ne visai E, gerų dalykų, noriu pasakyti, kad turime dėrybų pagrindą dėl daugiametės finansų programos ir tikimės, kad susidė, bus pakankamai greitai susidėrėta. Mes jau esame pasiekę nemažai, bet mūsų laukia nemažai darbų, taip pat ir sektoriuose, atskiruose sektorių politikoje. Neturime lėtinti uh, tempo teisėkuros srityje. Turime elgtis pamatuotai ir sparčiai, nes laiko neturime labai daug. Taip pat neužmirškime ir Kroatijos turime turėti sustarimą iki pirmos birželio. Taigi, turime sugebėti sklandžiai pereiti, užbaigti vieną programavimo laikotarpį ir įžengti į naują. Kad galėtume įžengti į naują programavimo laikotarpį, aišku, turime priimti atitinkamus sprendimus šio komiteto nariai turbūt pritars mano nuomoniai, kad diskusijos dėl daugiametės finansų programos neturėtų už, būti uždėlstos, nes tada turėsime remtis metiniais biudžetais ir tai gali labai neigiamai atsiliepti uh, įvairioms rytims, taip pat ir regioninės politikos plėtrai. Reikia nuspėjamumo, reikia planavimo į priekį. Ta turėtume suvokti. Norėčiau padėkoti komiteto pirmininkiai už aktyvų dalyvavimą trilogose. Daugelis jūsų dalyvauja kaip pranešėjai, kaip šešėliniai pranešėjai Bet kuriuo atveju turiu pasakyti, kad einama tinkama linkme. Ir manau, kad politinio susitarimo sugebėsime pasiekti iki vasaros atostogų. Komisijos tarnybos darbuotojai visada pasirengę su parlamentu kalbėtis ir bendradarbiauti. Kalbant apie šios dienos diskusiją, ko gero turėtume skirti didžiausią dėmesį keletui aspektų, e, kurie gali kelti šiek tiek problemų. Tai pirmiausia, minimali Europos, minimalus Europos socialinio fondo indėlis. Turime pasiekti kuo greitesnį sprendimą dėl ESF dydžio Čia reikia atsižvelgti į įvairių regionų specifiką, į valstybių narių skirtingas sąlygas ir būti lankstiems. Bet pagrindinė koncepcija, pagrindinė idėja neturėtų keistis. Geresnis lėšų panaudojimas, teminė teminiai prioritetai, susitelkimas e, ties atskiromis tematikomis yra labai svarbus dalykas ir nenorėčiau, kad mes nuo to nukryptume, nes tai leidžia pasiekti pagrindinių ES tikslų, turėtume susitelkti ties tais, tik, e, ties tais svarbiausiais tikslais ir turėtume tiem tikslam numatyti reikalingus išteklius tada mūsų vykdoma politika bus daug geriau pastebima ir suprantama. Taip pat labai svarbu, kad susitelktume ties tais dalykais, kurie yra numatyti strategijoje Europa 2020. Komisija tikrai rodo didelį lankstumą Bet neturime įsivaizduoti, kad bet kas yra įmanoma. Lankstumas yra konkretūs sprendimai konkretiems atvejams, bet tie sprendimai daromi remiantis tą politiką, kurią esame apibrėžę strategijoje Europa 2020. Žinau, kad yra m, mm, tam tikrų problemų atskirose regionuose, bet manau, kad mes turime susitelkti ties svarbiausiais esminiais dalykais numatytais strategijoje Europa 2020. Turime sudaryti galimybę ir regionams turėti manevro laisvę ir turime neužmiršti, kokių tikslų siekiame ir nekartoti praeities klaidų. Dėkoju už paramą. Mūsų laukia sunkaus darbo mėnesiai, bet tikiuosi, kad mūsų pastangos duos gerus vaisius, nes to norime savo piliečiam ir savo regionam. Ačiū Johanesai, mes pirmiausia suteiksime žodį koordinatoriams, nes yra labai daug norinčių pasisakyti, bet pirmiausia vis tik pirmenybę suteiksime ne paprastiems, sako pirmininkė komiteto nariams, o koordinatoriams Lamberai. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes praėjusiu mėnesiu darbo išvados, ypač po trialogo rodo, kad naujosios anglūdos politikos sąranga išliks tokia, kokia yra, bent taip atrodo šiuo metu. Jei pagalvosime, ką naujo įgyjome, tai aišku yra teminiai um, paskirstimai, tai yra nauja, bet nemanau, kad dėl to reikėtų daugiau kalbėti. Jeigu parlamentas, pavyzdžiui, pasakytų, kad reikėtų uh, informacijos ir ryšių technologijų daugiau. Tai nebūtų teisinga, jeigu mes kalbėsime apie Europos infrastruktūros plėtros priemonę, tai būtų dar vienas dalykas. Bet nepamirškime, kad apskritai mes įžengėme į visiškai naują etapą, įskaitant ir tai, kad uh, reikia galvoti apie naujus lėšų pritraukimo būdus. Nepakanka vien pasitikėti informacinėmis ir ryšių technologijomis. Kai mes e, iš savo pusės analizuojame finansinės galimybės ir kalbame apie koalicijų sudarimą regioninių ir savivaldybių lygių, tai ne iš piršto laužta, nes šie dalykai gyja vis daugiau svarbos ir mes turėtume žengti būtent tokiu keliu, mes turėtume plėsti koncentracijos ribas. Mes kaip parlamentas nekartą siūlėme įvairius dalykus, kurie pasitvirtino ir pasiteisino, kai buvo pradėti taikyti. Todėl ne apie tai turėtume kalbėti. Jūs sakote, kad dirbame siekdami susitarimo iki vasaros atostogų. Tai yra suguldyti kažkokį susitarimą ant popieriaus. Na taip, yra nebejotinai reikalinga siekti susitarimo, yra daug suinteresuotojų pusių tuo susitarimu. Ir Kita vertus, nepamirškime pramonės, nepamirškime verslo. Ir pramonė ir verslas visi dabar žiūri į mus ir jiems reikia pasiūsti kažkokią teigiamą žinę, dėl ko mes galėtume susitarti. Ir a, prisiminkime, net kai kurių pastangos gali reikšti patį blogiausią scenarijų iš visų. Aš turiu galvoje ar kai kuriuos APP e pasiūlymus. Todėl galbūt reikėtų mums a, rimtai dirbti trejato dėrybose, rimtai tartis dėl skausmingiausių dalykų ir tų klausimų, kurie tuo tarpu tapę yra kliūtimi siekiant susitarimo. Bet turiu keletą klausimų. Atsižvelginti tai, ką sakė taryba dėl daugiametės finansinės programos, mes vis dar nežinome, koks bus naujovių poveikis, finansinis poveikis valstybėms narėms. Nebejotinai, mes tikrai norėtume, kad e, būtų pateikti aiškesni pirmieji skaičiai, nes labai sunku sunku kitaip dirbti, nes visai tikėtina, kad informacija, kuri mus pasiekia, yra klaidinga. O jeigu jį klaidinga, mes darome klaidingus žingsnius. Kitas dalykas. Komisija iš tiesų nėra labai links, lankstai, kitos dėrybų pusės taip pat nėra labai laikščios ir keila klausimas, kaip tai daryti. Parlamentas taip pat turi savo aiškę poziciją dėl biudžeto formavimo, bet komisija panašu neketina į tai reaguoti. Mes kalbame apie atsakomybę. Tai pažiūrėkime, kokie yra procentai nustatomi. Ir jeigu jau kalbame apie lankstumą, tai aš sakyčiau, kad tikrai reikėtų visiems lankščiai veikti. Ir a, tikrai a, dar vienas dalykas yra svarbus Mes kaip parlamentas tikrai stengiamės dirbti produktyviai. Mes rengiame pranešimus, kuriuose analizuojame, na, kaip ir pavyzdžiui, Europos infrastruktūrinių infrastruktūros plėtros priemonę. Analizuojame jos taikymą, mes analizuojame, kaip yra panaudojami sanglaudos fondai, bet mes aptarime tam tikrus aspektus. Bet jeigu komisija nepadarys nieko daugiau ir, sakysime, E, socialiniai fondai, Europos socialinis fondas nebus pertvarkytas, tai nebejotinai bus e, viskas labai sudėtinga. Ir manau, kad e, reikėtų apie tai galvoti. Konstanca toliau. Ačiū, pona pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai. Džiugu, kad jūs ne pirmą kartą lankotės mūsų komitete, nes tai suteikia puikią progą panalizuoti, kaip vyksta dėrybos. Nenoriu dabar sumenkinti visų mūsų pastangų, tačiau problema ta, kad trejato dėryboms vykstant susidaro įspūdis, kad mes jau galvojame apie tai, kad teks susitarti iki metų pabaigos. Gal reikia viską aiškiai sudėlioti? Aš manau, kad parlamentas iš savo pusės darbą padaro. Tinkamai pasirengia, yra rengiami pranešimai, sudaroma dėrybininkų grupė ir e, taip mes turime būti pasirengę nuolaidoms. Tačiau kita vertus, jeigu pažvelgsime, kaip elgesi kita dėrybininkų pusė, tai nebūtinai viskas vyksta taip, kaip gal norėtųsi. Ponas Lambert apie tai kalbėjo. Ir tikrai mesgi dar nepradėjome svarstyti, pavyzdžiui, makrosąlygų, makroekonominių sąlygų. Jau nekalbant apie galimus dėrybinių pozicijų kompromisinius variantus. Mes iš dalies vis dar tik tai svarstome, ar valstybės narės pageidautų e-sanglaudos sistemos. Ar tokia sistema būtų įdėkta? Mes daug valandų praleidžiame svarstydami šios klausimus, bet tik dėl to, kad Europos parlamentas to pageidauja, bet niekur tos diskusijos neveda tuo tarpu. nes e, parlamentas e, kenčia nuo kai kurių valstybių narių griežtos pozicijos, o parlamentas, kaip žinia, yra demokratinė renkama institucija, bet mes uh, Kartais pasigirsta, kad mes neturime įgaliojimų, bet mes turime įgaliojimus dėrėtis, mes turime įgaliojimus veikti lankščiai ir um, daryti keitimus. Aišku, kai kurios keitimus reikia pakartotinai svarstyti komitetą. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš nematau spartos. Ir labai sunku dėrėtis, jeigu bent viena iš dėrybinių pusių nenori rimtesnių dėrybų. Dabar dėl daugiametės finansinės programos. Jūs visi žinote, kad daugelis išvadų, kurios yra daromos ir kurios siejusi su sanglūdos politika, tvirtinamos bendro sprendimo prieimimo tvarka. Jūs galite įsivaizduoti, kad taryba gali pasipriešinti dėl to, kad valstybės narės jau užėmė poziciją. Ir mes tada atsidurime sunkioje situacijoje ir negalime siekti kompromiso. Ir labai tikiu, kad komisija pritars parlamento pozicijai dėl metinių biudžetų, nes tai palengvintų susitarimą dėl daugiametės finansinės programos. Nes tai reikia tiesiai šviesiai pasakyti. Mes turime gerai suprasti, kokia bus metinių biudžetų sistemos pasiekmė. Nepamirškite, kad visada tarintis dėl biudžetų reikia siekti kompromiso, tai reiškia papildomą darbą. Ir todėl aš, man įdomu, ar valstybės narės iš tiesų suvokia, kad Jeigu nebus tariamasi dėl kompromisų, tai parlamentas turės tik vieną išeitį pradėti antrąjį svarstymą, o tai trunks ilgai. Nežinau, ar valstybės narė supranta, kad taip gali nutikti. Ar jos supranta, kad darbai gali vėluoti. Todėl iš tiesų aš manau kompromisu siekimas yra svarbus dalykas. Man atrodo, kad visi, kas pasirašė Lisabono sutartį, nelabai supranta, kas ten pasakyta. O ten pasakyta, kad sanglaudos politika yra tvirtinama ir sprendimai jos ribose priimami bendras, pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Tai neišvengiamai reiškia, kad reikia ieškoti kompromisu, negalima užimti vienapu, vienpusės pozicijos. Nes reikalingas bet kuriuo atveju parlamento pritarimas. Todėl labai tikimės, kad komisija mums padės ir mums pasiseks um, įtikinti valstybės narės, kaip reikia veikti. Ačiū toliau, Ramona Manresku. Ačiū, panė pirmininkė, ir dėkoju komisijos nariui už tai, kad jis pas mus atvyko. Mm -hmm Aš kalbėsiu trumpai tam, kad palikčiau daugiau laiko kolegoms, kurie norės užduoti klausimą. Taigi iš karto pradedu nuo savo klausimo. Pirmiausia, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar sanglaudos politikai skirtas biudžetas arba numatytas e, kitam laikotarpiu biudžetas yra pakankamas tam, kad galima būtų pasiekti tikslus nurodytus strategijoje Europa 2020. Mums labai svarbu yra žinoti konkrečiai, kam bus skirtos lėšos. Apie tai kalbėjo ponas Vaninistė Rojus. Mes norėtume konkrečiai žinoti, kiek lėšų gaus kiekviena šalis, kiekviena programa ir viskas turi būti išdėstyta labai aiškiai. Kitas mano klausimas yra susijęs su rezervų, kurio lėšus gali būti naudojamos atsižvelgiant į tai, kokiu rezultatu yra pasiekiama. Kaip Jums atrodo, kaip komisija galės naudoti tokį rezervą? Tai būtų labai, sunku, labai svarbu mums išsiaiškinti. Ir dar vienas dalykas. Europos vadovų tarybos išvadose yra nurodyta, jog bendrųjų reikalų taryba kas dviejį metai svarstys, kaip yra gyvendinama sanglaudos politika ir kokiu rezultatu yra pasiekta. Kokie rezultatai yra pasiekti? Kaip jūs įsivaizduojate šias diskusijas bendrų reikalų taryboje? Ir ar, kaip, ar nemanote jum, jūs, kad galima būtų tokią pat nuostatą tvirtinti reglamente? Jūs minėjote, kad darybose, kai kalbama apie M plus 3 e, taisyklę, tuomet e, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad jūs komisija turėsite suprasti sprendimą, kuris būt, turės būti pritaikytas Slovakijai ir Rumunijai. Aš kalbu apie asignavimus įsipareigojimams, kurie aš takome šiam programavimo laikotarpiui. Ar jūs radote jau galimą sprendimą ir ar, ar kaip jūs galėtumėt padėti Slovakijai ir Rumunijai? Panas Alfonsai. Ačiū, ponė Pirninkė. Daug, kalbame apie daugiametės finansinės programos e, tvirtinimą ir atsižvelgiant į praeitą savaitę patvirtintą Europos parlamento sprendimą, labai įdomu yra pakalbėti su komisijos atstovais apie sanglaudos politiką. Aš manau, kad komisija pritarė tarybai ir mano, jog jog e, teritorinio bendradarbiavimo politika nukentėjęs e, labiausiai nuo to, kas šiuo metu vyksta. Mes, e, Europos parlamentas ir komisija, visuomet kalbėjome, jog mums čia reikia, būtent šiuo klausimu reikia labai aiškios pozicijos. Ką komisija ketina daryti, kaip jūs gelbėsite tai, ką galima išgelbėti Ir antras dalykas, aš suprantu, kad siekime kompromiso, ypač dėl laiko, pereinamųjų regionų. Ir mes suprantame, kad čia kalba eina daugiausia apie regionus, kurie nepatenka į, į bendrą sistemą ką galima bus išsaugoti e, e, iš jūsų siekio padėti šiems perinamiems regionams. Ir e, kaip jūs manote, galima būtų išvengti panašių problemų ateityje? Ir jūs suprantate, kad mes esame nusteikę labai griežtai ir mums nelabai tinka tai, kas dabar šiuo metu vyksta. Ir mm, aš turiu pasakyti, kad mes dažnai e, nematome pakankamos komisijos paramos. Ir kaip komisija ketina suaktyvinti savo veiksmus tam, kad e, būtų parengta tokia daugiametė finansinė programa, kuri būtų priimtina ES. Dėkuoju, guoja ponas Omaržiai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes norėtume Jums padėkoti už tai, kad Jūs atvykote į mūsų komiteto posėdį ir aš manau, kad Jūs puikiai suprantate, kad jog Europos parlamentas yra didžiausias regioninės politikos rėmėjas, o mūsų komitetas šią politiką remia ypatingai. Jūsų nenustebins, jei aš pasakysiu, kad mes manome, jog labai prastas taryboje pasiektas kompromisas buvo mums su galva visiškai neprimtinas. Pirmiausia dėl to, kad jisai dar labiau įtvirtintų taupimą net valstybėse narėse. toks kompromisas tikrai nepadėtų mums stiprinti solidarumo politiką, kurios mums reikėtų tam, kad mes galėtume išbristi iš šios krizės. Ir mes dėja turime informacijos ieškoti įvairių, įvairių analizės centrų dokumentuose, o ne komisijos dokumentuose. Kalbam apie tai, kad kad e, pagal dabar siūloma programa Graikija praras iki 30 procentų, tai kitos šalis e, daugiau nei 20 procentų. Mums reikia kuo didesnio skaidrumo. Mes apie tai anksčiau kalbėjome. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip mes galėsime išsakyti savo nuomonę dėl komis, tarybos e, sprendimo, jei uh, komisija nepateiks konkrečių duomenų e, pagal, kiek, e, apie kiekvieną šalį, apie kiekvieną regioną. Ir be šių skaičių mes tikrai negalėsime, negalėsime priimti savo sprendimo. Taigi aš jūsų norėčiau paprašyti šiandien pateikti mums šią labai detaliai uh, išdėstytą informaciją, labai detaliai uh, suklasifikuotus skaičius. Ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti. Šiuo metu išgyvename ypatingai uh, įdomų laiką. Mes formuojame teisinę bazę, atsižvelgdami į Lisabonos sutartį. Ir e, kai kuriuose srityse pirmą kartą mes turėsime bendro sprendimo procedūros teisę. Ir e, keičiasi kai kas, e, keičiasi ir darybų trilogija tvarka. taryba puikiai žino, kad ji kartais peržengia savo da, da, E, teisės e, dėl sanglaudos politikos ir kad mes trilogiją stengsimės ištaisyti šią situaciją. Ir aš asmeniškai turiu labai aiškiai pasakyti, kad kai kurios sutarties e, nuostatos buvo pažeistos per trilogą. Ir tai galima būtų, šį klausimą galima būtų iškelti ir pateikti, pradėti ginčą. Yra visiškai nenormalu, jog nepaisoma bendro sprendimo procedūros taisyklių, kad visiškai ne nepriimtina tai, kad tarybai, tai, atsiprašau, Europos parlamentui tiesiog pasakė, kad buvo priimtas toks ir toks sprendimas, juk kam tuomet reikalingi yra trilogai. Dėkui, dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, kad jis atsakytų į pateiktus klausimus. Dėkui, pirmininkė. Šis trilogas taip pat yra mokomasis procesas ir tarybai. Parlamento vaidmuo po Lisabono sutarties sustiprėjo ir išaugo. Mes darysime viską, ką turime daryti. Ne vieną kartą jau esu šią nuomonę išreiškęs. Manau, kad svarbu išlaikyti pagrindinę struktūrą daugiametėje finansų programoje, net jei ir bus mažinamos lėšos. Aišku, kad mažinimo niekas nenori. 2011 metais komisija pateikė pasiūlymą dėl daugiametės finansų programos, kuris jau tada buvo kompromisinis, bandėme e, siekti kompromiso tarp to, ko nori parlamentas ir tarp e, tų šalių, kurios yra pagrindinės mokėtojos į biudžetą. valstybės narės sutarė, kokios finansinės programos jos norėtų, matysime, kaip seksis dėrėtis. Ne tik skaičiai yra svarbus šioje daugiametėje finansų programoje, svarbus yra ir kiti dalykai, turiu galvoje ir bendradarbiavimą. Aš norėčiau kad dėrybose tam bendradarbiavimui tarp institucijų būtų skiriamas dėmesys. Kalbant apie sanglaudos politiką ir jai skiriamas lėšas, manyčiau, kad net ir nedidelės e, papildomos sumos galėtų leisti pasiekti labai gerų rezultatų. Kalbant apie regionus, matysime, kaip E, seksis yra e, taip vadinami pereinamojo laikotarpio regionai, kuriem yra skirtos numatytos lėšos. Mes norime mažinti atotrukį tarp labiau ir mažiau išsivyščiusių rajonų. Turime turėti galvoje, kad lėšos bus skirstomos konkrečiai atsižvelgiant į valstybių narių situaciją. Buvo minimi 7 procentai, 5 procentai. Tai yra lėšos, kurias valstybės narės skirstis 2019 metais, priklausomai nuo to, kai bus pasiekti numatyti tikslai Kai kurios bus pasiekę, kai kurios ne. Matysime, kaip seksis įgyvendinti atskiras e, programas. Bet, kaip jau minėjau, visa tai vyks 2019 metais. ekonomikos vystimasis, e, užimtumas. Ne vieną kartą sakėme, kad program, šioje programoje yra numatytas E, peržiūrėjimo laikotarpis 2016 metais. Visi šie dalykai bus svarstomi. Žinau, kad parlamentas nori išsamios peržiūros nuostatos visam biudžetui, bet turime turėti galvoje, kad siekdami užtikrinti planavimo saugumą, turime planuoti ilgesniam laikotarpiui, bet aišku, peržiūros nuostatos leis atsižvelgti ir į pasikeitimus situacijoje, jei tokių bus. Turime e, sekti, stebėti situaciją. Tai, ką pasiekėme per praėjusi programavimo laikotarpį, leis sanglaudos politikos srityje pasižiūrėti, kaip vyksta šių lėšų naudojimas. Ir sanglaudos politikai skiriama antra pagal dydį suma, bet regis nėra jokios ministrų tarybos, e, kuri E, svarstytų sanglaudos politikos įgyvendinimą. Airija siekia to ir Lietuva tą prates. Bendrųjų reikalų ministrų tarybos svarstis šiuos dalykus. Tai yra labai svarbu. Kalbant apie konkrečius skaičius, kurių buvo prašoma. Valstybės narės yra pateikę apskaičiavimus, bet tie skaičiai, tie skaičiavimai kol kas dar nėra užbaigti iki galo. Kadangi situacija dar nesistabilizavo, nenorėčiau kokių nors skaičių pateikti, nes jie nėra iki galo aiškus. Čia turime susitelkti ties esminiais dalykais. siekdami to, kad visi reikalingi teisės aktai būtų patvirtinti. Dabar neturėtume per daug skirti dėmesio skaičiams, turėsime tam laiko ateityje. Neturime per anksti pasinerti į skaičius. Kaip jau minėjau, procesas dar vystosi, dar vyksta, horizontalių lygmenių vyksta diskusijos aš kaip komisijos narys nenorėčiau užbėgti tom diskusijom už akių. Išklausiau jūsų nuomonių. Mes laukiame e, pasiūlymų iš visų trilogo pusių Komisija e, pasirengusi būti lanksti, tikisi lankstumo iš tarybos ir iš parlamento. Ir aš nemanau, kad mūsų nuomonių skirtumai yra labai dideli. Mes susitarėme dėl ketvirtos teminės e, temų sutelkimo, dėl ketvirto temų sutelkimo bet būtent valstybės narės ir regionai nuspręs, kas jom yra svarbiausia. Turime susitelkti, kaip jau sakiau, siekdami strategijos Europa 2020 tikslų. pereinamojo laikotarpio regionams. Tikimės, kad mm, pavyks įgyvendinti numatytus siekius. Manau, kad net ir nustatant aiškiai kiek lėšų, kokiam politikos kryptim bus skirta, turėsime ir veikimo laisvę, galėdami geriau orientuotis į konkrečius siekius, e, remdamėsi pagrindinėmis temomis mm. tam, kam Europos regioninių regionio plėtros fondo lėšos turi būti mm, pirmiausia skirtos. Pirmininkė, 14 mm, žmonių nori paklausti klausimų, mums beliko 40 minučių darbo, taigi vienam klausiančiajam negaliu suteikti daugiau kaip dviejų minučių, nes turime sudaryti galimybę visiems paklausti ir palikti laiko komisijos nariu atsakyti į klausimus. Taigi dvi minutės vienam klausėjui. Pone Hačinska. E, dziękuję bardzo. E, panie... Labai ačiū, ponia komisijos pirmininkė. Aš išgirdau jūsų. Gerbiamas komisijos nary, vyriausybių sutarimas dėl uh, daugiametės finansinės programos. Pritarčiau tam, ką jūs sakėte, kad jei remsimės kas ir dirbsime kasmetinio biudžeto pagrindų, jei nepavyks susitarti dėl šios programos, tai neužtikrinsime planavimo saugumo ir uh, ilgesnio laikotarpio planavimo. Europos parlamentas uh, turi teisę dalyvaudamas šiuose dėrybose pateikti savo argumentus ir išsakyti savo poziciją. Turint galvoje finansinę situaciją įvairiose valstybėse narėse ir turint galimybę ir turint galvoje e, pagrindinės valstybės narės mokėtojas ES biudžetą, ar galima tikėtis didesnių sumų skirtų žemės ūkio politikai ir teritoriniam bendradarbiavimui? Kadangi atvykote čia į mūsų komitetą, norėčiau paklausti štai ko. Mano regione yra labai nemažai socialinių problemų. Jis yra Lenkijos pietuose. ES parama šiam regionui buvo sustabi, sustabdyta dėl tam tikrų procedūrinių pažeidimų, kurie nebuvo iki galo įrodyti. Tai turi labai neigiamą įtaką mūsų šiam regionui ir mes neturime pakankamai informacijos apie tai, e, koks finansavimas konkrečiai buvo nutrauktas. Noriu paklausti, ar Europos komisija ketina taikyti, e, imtis kokiu nors veiksmų, kad tą neiškumą išsklaidytų. Ačiū labai. Aš kalbėsiu žvilgčiodamas į laikrodį. Pirmiausia, aš tikrai noriu paklausti komisijos, kada bus pateikti skaičiai. Sprendimas buvo priimtas vasario 7 dieną, dabar jau artėjame link kovo pabaigos. Mes, aišku, galime patys ten susirasti kažkokius skaičius, bet jie bus neoficialūs ir jeigu jie pasklis, tikrai nebus gerai. Taigi mums reikalingi skaičiai. Pirmas. Toks būtų klausimas dėl jų. Ir antras dalykas. Ką jūs darysite, jeigu jūs visą tai labai vėlai pateiksite artėjant 12 nakties savo skaičius, nes taryba kažkur uh, sako, kad uh, reikėtų sanglaudai skirti 12,85 milijonus eurų, bet tai milijardų eurų, bet tai nėra pinigai, kurie skiriami valstybėms nariams. Ir jeigu tie pinigai e, liks e, pa, prie antrojo priedo, tai nebus gerai, o gal jūs bandysite šituos pinigus kaip nors viduje panaudoti. Būtų labai naudinga išgirsti jūsų atsakymą. Ir dar vienas dalykas. Kas nutinka su pinigais apskritai sausio mėnesį? Nes nėra tiesiog eurai išmokami ir e, regionės plėtrės fondo ir sanglaudos fondo. Kodėl taip yra? Ar tiesiog prasideda nauji biudžetiniai metai ir uh, dėl tos priežasties nebėra pinigų, ar dėl kitų priežasčių, nes kiek aš žinau, ir socialinis fondas kenčia nuo to paties. Ačiū įvai toliau Kolinyčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasakyti. Akivaizdu, kad mes regioniniai politikoje ir žemės ūkiai turėsime mažiau pinigų. Aš norėčiau jūsų paklausti štai, ko ką jūs manote apie e, Lenkijos vyriausybės pasiūlymą, pagal kurį pe, a, e, siūloma perkelti a, lėšas iš kaimo plėtros į kitas priemonės. Kaimo plėtrai skirtas biudžetas buvo sumažintas e, ketvirtadaliu. Atsiprašau, sanglos politika buvo sumažintas ketvirtadaliu, tai yra visiškai nepriimtina. Ar jums netrodo, jog jog negalima mažinti žemės ūkio skirtų lėšų, nes e, e, išlaidų šioje politikoje var, e, neįmanoma sumažinti. Antras klausimas yra susijęs su 3,5 milijardų dotacijų išmokų, kurios nebus išmokėtos Lenkijai. Šios lėšos turėtų būti išleistos keliams statyti. Lenkijos vyriausybė pateikė savo paaiškinimus komisijai, tačiau pradėta procedūra dar nebaigta ir neaišku, kada bus išmokėti šie pinigai. Kada galima būtų tikėtis gauti šios pinigus? Ačiū, Tadalui Sanda. Ačiū komisijai. Noriu tiesiog išreikšti apgailestavimą dėl tų sumų, kurios buvo patvirtintos. Komisija panašu tiesiog sumažino visą tai. Ir mažinindami mes tiesiog sukeliame viskam pavojų. 23, 23 ir 40 procento sumažintos lėšos konkurencingumui stiprinti. Net ir sanglaudos politikos srityje mes matome, kaip lėšos mažinamos po 4 procentus. Taigi viena iš dabartinės krizės problemų yra ta, kad regionų įsivystimo lygis yra labai skirtingas. Ir dabar jie dar mažiau gaus e, kad pasivytų bendrą vidurkį. Taigi e, tiek dėl skaičių. Tačiau mano regioną labai neramina tai, kad pirmininkaujantis trejetas nurodė, kad mūsų regione įsiskolinimas siekia 120 procentų, o deficitas 6,6, bet e, tai ne visai tikslus skaičiai. Tačiau net ir jų atveju kyla klausimas, kaip bus įmanoma laikytis mikroekonominių sąlygų. Mes matome, kad tikrai mikroekonominių sąlygų nustatymas neleis e, bent jau mano regionui veikti. Yra dar ir kitų sąlygų. Jūs tiesiog turite pagalvoti apie tai ir turite pagalvoti, kaip stabilumo ir augimo paktas siejasi su šitom mikro sąlygo, mikroekonominiam sąlygomis. Turite viską gerai labai pasverti. Ačiū toliau, Luiš. Ačiū, pona pirmininkė, ačiū komisijai, ponas Vok. Kaip ir kiti kolegos, taip ir aš labai nuliūdau išgirdęs, kad um, Europos uh, vadovų tarybos metu buvo susitarta sumažinti lėšų, lėšas sanglaudos fondui ir uh, buvo bandoma mažinti užuot po milijardą iš įvairių uh, vietų, tai kažkur 13 milijardų sumažės mums. Tai kaip tada e, mes galėsime apsaugoti skurdžiausius regionus? Tik viena valstybė narė to nebandė daryti, tai buvo Junktinė karalystė. Nes jeigu pasižiūrėsime, kad Junktinė karalystė iš tiesų netaiko jokių apsaugos priemonių skurdžiausiams regionams ir kolegos e, be kita ko sakė, kad skaičiai ne visai vienodi. Pagal mūsų skaičiavimus per um, kitą programavimo laikotarpį velsas netiks 4 milijardų eurų. Todėl visiškai suprantama, kad Junktinės karalystės vyriausybė atlieka savo skaičiavimus ir ne visada skaičiai sutampa. Todėl noriu paklausti, kaip Junktinė karalystė turės tvarkyti šios skirtingus um, uh, asignavimus skirtingiams regionams. Be to, visiškai netoleruotina, kad Velsas, Škotija ir Šiaurės Airija nukentėjęs labiausiai dėl to, kad buvo sumažintos lėšos. Norėčiau, kad tai pakomentuotumėte. Antras klausimas, tai susijęs su reglamentu, kurį mes svarstome, nes siūloma valstybėms narėms numatyti ne dviejų, o keturių procentų skirtumus tarp regionų. Ir vėlgi šiuo atveju kyla Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso problema. Ar jūs nepritartumėte didesniam procentui perpaskirstytų lėšų tarp regionų? Ačiū. Toliau Marija Rigonė. Ačiū, pona pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. E, gerbiamas komisijos nary, norėčiau jūsų paklausti štai ko. Makroekonominės sąlygos. Kolega jau klausė, kodėl vasario mėnesį taryboje šis klausimas buvo svarstomas, ką jūs galvojate kokia yra komisijos pozicija šiuo klausimu. Makroekonominių sąlygų nustatymas. Kokias pasiekmes tai turės ES lėšų naudojimui. Praėjusia, kitas klausimas. Praėjusią savaitę skaičiau spaudoje, kad 55 milijardai eurų iš struktūrinių ir sanglaudos fondų nebuvo panaudoti augimo ir užimtumo skatinimo planas buvo patvirtintas prieš metus. Ir turint galvoje, kad e, Europos ekonomika auga tik pusę procento, bent jau taip teigia Eurostato duomenys, ar nereiktų tų nepanaudotų lėšų tam augimui skatinti panaudoti? Toliau, Europos socialinis fondas. 2012 metais iš to fondo ne visos programos buvo finansuojamos. Ar 13 metais pavyks visas programas, kuriuom buvo suteikta žalia šviesa finansuoti iš to fondo? Aha, okay. um, zum ersten, das erste und letzte Frage zusammen, äh, Nachtragshaushalt. Pirmiausiai, dėl papildomo 13 metų biudžeto. Aš suprantu, kad mes dabar kalbame apie daugiametę finansinę programą, bet iš tiesų yra tos kelios galimybės pažiūrėti, ką galime padaryti, kaip spręsti deficito klausimą ir kaip atgauti kai kuriuos praėjusiais metais prarastus pinigus. Jeigu aš gerai prisimenu, maždaug 12 milijardų mokėjimų turi būti padaryta. Tai reiškia, kad kai kurie mokėjimai net e, nepadaryti nuo 2011 metų ir kiekvieną kartą mokėjimai yra perkeliami. Ir perkeltieji mokėjimai iš metų į metus nebejotinai kelia bent tam tikrų programų ribose problemų ir daro poveikį tolesniems mokėjimams. Todėl, manyčiau, papildomas biudžetas galėtų mus išgelbėti. Aišku, metinis biudžetas turi būti sutvarkytas. Tačiau metinis biudžetas, na, sakykime, yra tik tai pajamų ir nuostolių a, atspindys, bet jisai neįsilieja tuo tarpu dar į daugiametės finansinės programos visumą. Todėl mes turime aiškiai žinoti, kodėl nepadaryti mokėjimai. Ir aš manau, kad reikalingas vidinis e, susitarimas tarp valstybių narių šiuo klausimu, nes e, palyginti su pradiniais mažinimais mes sugebėjome šiek tiek juos pristabdyti ir todėl atsiranda tam tikrų galimybių. Dabar dėl um, nesumokėtų, pavyzdžiui, Lenkijai lėšų. Aš praėjusią savaitę Lenkijos žiniasklaidai sakiau, kad per pastaruosius dviejus metus maždaug 900 mokėjimų buvo nutraukti laikinai visoje Europos Sąjungoje. Taip yra priežasčių, dėl kurių taip daroma. Ir tas laikinas mokėjimo sustabdymas dažniausiai susijęs su nedidelėmis sumomis, paprastai trunka apie pusmetį ir buvo tik tai du ar trys atvejai, kai mokėjimai buvo nutraukti ilgesniam laikui ir per šešis mėnesius buvo sugebėta išspręsti, na, labai daug problemų Lenkijoje sugebėjo išnaudoti apie 20 procentų to biudžeto, dar 25 procentai buvo sustabdyti. Taigi, daugmaž Lenkijos patikrinimų ir kontrolės sistema pradėjo veikti. Bet mes visada, žinote, turime reaguoti labai anksti, ankstyvame etape. Ir Kalbant apie jūsų prašymą, tai aišku, reikia palaukti metinio sąskaitų tvirtinimo procedūros. Ir aš manau, jūs suprasite, kad mes visi komisijoje turiu galvoje savo, save ir savo personalą dirbame patirdami didelį spaudimą ir stengiamės dirbti kaip galima geriau. Toliau tos um, makroekonominių sąlygų nustatymas. Faktiškai fondų lėšų paskirstimų tai neturi tiesioginio poveikio, nes kai kalbame apie tas makrosąlygas, uh, tai yra sąlygos, kurios reikės tenkinti ateityje ir aišku bus tam tikras poveikis ir galimam mokėjimų sustabdymui arba laikinam nutraukimui. Tačiau esminiams asignavimams tai tikrai neturės kažkokio rimtesnio poveikio. Dėl kolegos iš Veliso klausimo. jūs galite perpaskirstyti e, lėšas tik tarp lygiaverčio įsivystimo lygio regionų tuo tarpo. Tai yra kapitalo faktorius, kuris nustatytas, jisai siekia 3 procentus. Ir būtent šis rodiklis daro didžiausią poveikį Taip pat jisai svarbus ieškant papildomo finansavimo. Tačiau dėrybų metu mes tikrai ieškosime galimybių patobulinti perpaskirstimą lėšų nacionalinių lygių. Dar vienas dalykas - gražinamosios išmokos bet kai išmokos yra gražinamosios, paprastai nėra nukreipiamos į regionus. Dabar dėl tų paminėtų milijardų visada yra tam tikro nesupratimo. Nėra laisvų pinigų, nes yra bendra suma, kuri programavimo laikotarpio pradžioje ir esant, aišku, idealioms sąlygoms yra paskirstoma, nustatant kasmetinės sumas ir tada iš tų sumų yra daromi mokėjimai atskiriems projektams. Ir kai baigiamas vienas etapas, pateikiami pranešimai, pateikiami, pateikiami pareiškimai dėl lėšų Tada perinama prie kito etapo. Ir tie 50-55 milijardai, nepamirškite, 2011 metais tam tikri konkretus projektai negavo dalies mokėjimų, negavo dalies asignavimų. Ir šiuo atveju mes kalbame ne apie lėšų stoką, o apie tai, kad pinigai nebuvo išmokėti dėl labai konkrečių priežasčių. Aišku, netaip lengva viską keisti, bet tikrai galiu pasakyti, kad nekyla klausimas dėl pinigų panaudojimo ir tą noriu pasakyti labai aiškiai. Pinigai tikrai juda, jie yra biudžete ir uh, sumas galima pradėti išmokėti. Ir ar tai bus N plus 2 ar N plus 3 metų formulė, visa tai veiks. Ir matyti neteisingai tiesiog suprantama, kai įsivaizduojama, kad pinigai kažkur yra, jie plaukioja, bet niekas nesidaro. Kągi, kolegos, dar septyni žmonės, po dvi minutės prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad pas mus atvykęs komisijos narys nori kalbėti atvirai. Labai svarbu yra mums dalyvauti priimant e, šios sprendimus. Dabar keli labai konkretus klausimai. Jūs kalbėjote apie M plus 3 taisyklę. Ir minėjote, kad tai nebūtinai, kad ši taisyklė nebūtinai padidins biudžeto naudojimo efektyvumą. Kai kuriam šalims sunkiai sekasi įsisavinti lėšas. ir jūs nieko neminėjote apie tai, ką jūs norėtumėte patobulinti. 43 problemos, 3 procentai problemos randa būtent e, dėl to, kad šis klausimas nėra sprendžiamas. Ir jūs e, nepaaiškinote, ką komisija ketina daryti, ką jį ketina pasiūlyti ir kaip tai paveiks valstybės narės. Nes uh, reikėtų turėti standartizuotą vykdymo procedūrą. Antras dalykas - geresnis lėšų panaudojimas. Be abejo, tai yra labai svarbu. Ir nuo to priklausys, kiek lankstumo mes turėsime. Ar buvo atlikta atskirų investicijų analizė? Ar buvo bandoma išsiaiškinti, e, kokios investicijos turi didžiausią gražą? Ir jums netrodo, kad būtent gražos kriterijus galėtų būti pagrindinis? Dėkoju, ponė Maniker. Ačiū, ponė pirmininkė, tikirmasis komisijos nariai. Aš džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote ir kad mes šiandien su jumis galime pasikalbėti. Aš turiu jums du klausimus. Pirmiausia, ponė komisarė, aš norėčiau jums padėkoti už tai, kad jūs e, gynėte e, lėšas skirtas pasienio e, regionams. Regioninės politikos komitete mes nemažai kovojome už tai jau būtų skatinamas regioninės bendradarbiavimas. Deja, tarybai netrodo, jog šis regioninis bendradarbiavimas e, gali būti labai svarbus. Kaip minėjo kiti kolegos, reikia ir toliau daryti spaudimą ir bandyti paaiškinti tarybai mūsų poziciją. Bet to aš norėčiau Jums priminti, kad praeitą savaitę parlamentas balsavo ir dėja mes taip ir negavome skaičių, taip ir nežinome, kiek lėšų bus skirta regionų bendradarbiavimui. Dėl to galima tik taip galėstauti. Ir dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau iškelti, tai yra izoliuoti uh, E, e, regionui, kuriuose gyventojų tenkės yra labai nedidelis. Aš norėčiau paklausti, e, ką jūs ketinate daryti šių, dėl šių regionų, nes akivaizdu, jog mažinant finansavimą, šie regionai tikrai nukentės. Panas Matula, ačiū ponė pirmininkė, gerbimasis komisijos nariai. Nenorėčiau kartoti to, ką jau sakė E, kolegos, nenorėčiau kalbėti apie viešuosius pirkimus, tiesiog norėčiau užsakyti savo susirūpinimą dėl to, kad mažinamos žemės ūkių ir sanglaudos politikai skirtos lėšos. Mane taip pat neramina tai, kad e, bus sumažintas finansavimas ir tarp valstybiniam bendradarbiavimui. O tai reiškia, kad mažiau lėšų buvo, turėsime regioniniam bendradarbiavimui ir teritoriniam bendradarbiavimui. Mes turime šiokių tokių lūkesčių. Su tam tikrais lūkesčiais laukiame šių darybų ir dabar panašu, kad mūsų lūkesčiai nepasiteisino. Aš norėčiau paraginti jūs neapleisti mūsų vilčių ir toliau kovoti už, už, už mūsų poziciją. Panašu, kad jūs esat vienintelis komisijos narys, kuriam M plus 3 taisyklė yra primtina. Ar tai yra tiesa? Ar tai situacija iš tikrųjų yra tokia prasta? Ir dar vienas dalykas. Jūs pasakėte, kad 40 procentų naujosios daugiametės finansinės programos bus naudojama tik tai po 2020 metų? Ar taip? Nes tokiu atveju man kyla klausimas. Ar mes bandome e, nustatyti kažkokį rezervą nuo pat pradžių, ar mes ketiname tiesiog e, vilkinti viską iki 2020 metų? Be abejo, jums geriau yra žinoma, kas vyksta su partnerystės susitarimais ir kokia yra situacija valstybės narėse. Bet be vienaip ir kitaip man panašu, kad jūsų pareiškimas reikštų, kad mes pradėsime realiai dirbti labai vėlai. Pone Maconė, labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, dėkuoju Jums už e, lab, šią labai įdomią diskusiją. Jūs kalbėjote apie biudžeto sąrangą, apie e, biudžeto struktūrą, kalbėjote apie tai, kad moksliniams tyrimams ir užimtumui bus skirti daugiau lėšų. Minėjote ir uh, tas rytis, kuriuose finansavimas bus mažinimas, ypatingai e, kalbėti apie žemės ūkį. Mūsų labiausiai neramina be abejo sanglaudos politika ir tai, kad ketinama mažinti šiai politikai skirtą finansavimą. Inovacijos, moksliniai tyrimai, užimtumas, šioms sritims bus skirta daugiau lėšų, jūs taip sakėte. Tačiau realiai mes pas, pažvelgsime į skaičius, pamatysime, kad vargu ar mes sugebėsime su, ši, su štai tokiamis sumomis pasiekti tikslus, kurie yra nustatyti strategijoje Europa 2020. Būtent šiuose sritise, būtent inovacijų, mokslinio tyrimų ir užimtumo sritise mums reikia padaryti didžiulį šuolį. Taigi, uh, kaip gali būti, kad finansavimas mažinim, mažinamas. Praeitą savaitę parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl tarybos priimto sprendimo dėl biudžeto. Mes tekstą patvirtinome ir mūsų rezoliucija nėra koks nors arogancijos paskatintas gestas. Ne. Mes gerai viską išnagrinėjome. Ir tik tuomet suformulavome savo nuomonę. Aš manau, kad jei nebus užtikrintas e, nuseklumas, jei nebus užtikrintas e, testinumas gyvendinantis geras programas, tuomet lėšas įsisavinti bus dar sunkiau. Ir, ir pasiekti rezultatų bus dar sunkiau. Kaip gali būti, kad lėšas buvo numatytos ir, ir po to jos nebus skirtos ir gali būti, kad bus panaikinti kai kurie įsipareigojimai. Aš kalbu apie tas šalis, kurios e, nesugebėjo tinkamai įsisavinti lėšų. Tai dažniausiai yra šalis, kurioms šiuo metu sekasi sunkiausiai. Galiu pateikti pavyzdį e, - Italija. Italija labai stengiasi, bet dabar me, mus nubaus už tai, kad mes kažko nepadarėme. Tematinis koncentravimas, lėšų skirstimas pagal atskiras temas. Čia aš manau, kad mums reikėtų didesnio lankstumo. nes būtent lankstumo mums reikia tam, kad mes galėtume pasiekti, e, pasiekti užsibrieštų tikslų. Būtent dėl lankstumo stokos nesugebėjome gyveninti Lisabonos strategijos. Oli Rėnas šiuo metu kalba apie tai, kad jisai uh, ketina peržiūrėti e, kriterijus, kurie bus taikomi regiono, regionalumo principui įgyvendinant stabilumo paktą. Komisija kalba, kad mums reikia gyveninti augimo ir stabilumo paktą, tačiau mes dabar matome, kad numatytas biudžetas tikrai nėra tam skirtas. Taigi, kokia yra komisijos tikroji nuomonė, kokie jūsų yra tikrai, kokie siekiai yra, kokie yra jūsų tikrieji siekiai? Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiamas komisijos nary, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, kad atsakinėjate į mūsų klausimus. Daug nekalbėsiu, norėčiau daugiau jūsų minčių išgirsti. Mano klausimas skirtas apskritai bendriems dalykams. Turiu galvoje, efektyvesnį biudžeto lėšų panaudojimą. Kaip mes tą užtikrinsime? Aišku, kad per trejato dėrybas šiam klausimui nebus skiriama dėmesio. Žinome, kad regionai tam nori skirti pakankamai didelį dėmesį ir norėčiau paklausti, ką jūs apie tai galvojate. Nee, das ist nicht. Doch, es ist es. Okay, Entschuldigung. Ja, sorry. Um... Ähm, Ponia Ernst. Gerbiamas komisijos nary, jūs kalbėdamas apie bendrą situaciją kalbate gan atsargiai. Norėčiau paklausti. Jei Austrijoje jūsų namuose nuolat trūktų lėšų, ką jūs darytumėt? Nes būtent dabar tokia situacija yra Europos Sąjungoje. Yra deficitas. Kalbama apie ribojimus. Yra fiskalinis susitarimas pasiektas. Bet ta situacija, kurioje esame, rodo, kad komisija turėtų veikti, turėtų aktyviau veikti. Ar esate atlikę kokius nors paskaičiavimus, nes iš vienos pusės yra 960 milijardų sanglaudai ir dar yra 908 milijardai iš kitos pusės. Kaip tie skaičiai atsirado. Kokia bebūtų situacija, turime nuolat turėti galvoje ir tą blogiausią scenarijų. Aš pati esu iš pereinamojo regiono. Ką jam aš pasakysiu, puikiai suprasdama, kokios problemos kyla pereinamojo laikotarpio regionams. tie skaičiai, kuriuos mes gavome iš tarybos, man regis prieštarauja sutartims. Ką jūs į tai pasakysite? Pone. Dėkui, gerbiamas komisijos nary. Buvo išsakyta įvairių komentarų Aš pritarčiau tam nusivylimui, mm, kuris buvo išsakytas dėl pereinamojo laikotarpio regionams skirto finansavimo, pritarčiau ir kitai kritikai. Jūs sakėte, kad mes turime bendrai kurti ateitį. Aš noriu pakalbėti apie jaunimą. Ir čia paminėsiu energijos perdavimo dėsnį ar metodą. Būtent energijos perdavimas galėtų suteikti mūsų energetikai reikalingo stimulo. Buvo minimas e, užimtumas, atsinaujinantis energijos šaltiniai, energijos efektyvumas, reindustrializacija ir taip toliau. Ir socialinės problemos. Taigi aš manau, kad mes turime būti daug energingesni. Turime iš esmės keisti situaciją, turime keisti situaciją energijos sektoriuje, kad mūsų e, ekonomika taptų mažai CO2 išskiriančią technologiją, e, ekonomiką. Teminė koncentracija. Taryba nori naudotis šiuo metodu, kuris man kelia abejonių. Matome, kad taryba bando savo tematiką primesti visiems, nežiūrint to, kad yra planuojami labai ženklus skiriamo biudžeto mažinimai. Taigi, ponė komisijos nary, manau, kad atėjo pats laikas naudoti, naudoti integruoto vystimo priemonės. Tikiuosi, kad jūs patvirtinsite tokią mano nuomonę. Jūs nubrėžėte kelią, kuriuo turime eiti bet į tą kelią turime leistis iškart, ne po dviejų metų, ne vėliau, o dabar, vykdydami visas reikalingas reformas ir viską tą darydami kuo energingiau. Pone Esaras, aš esu iš Balearų salų, iš Ispanijos Balearų salos negali pasinaudoti uh, Europos Sąjungos fondų lėšomis. Pagal sutartis numatyta, kad mes patenkame į socialinės ir ekonominės sanglaudos politikos rytį, bet vis tiek negalime mm, dalyvauti įvairiose projektuose. Taigi man kyla klausimai, kodėl taryba ir toliau nelinkusi atsižvelgti į mūsų padėtį. Nemažai valstybių narių kreipėsi į tarybą dėl tokios mūsų e, padėties. Ką Jūs galvojate? Katrin Berder, paskutinė kalbėtoja. Dėkui. Aš tikiuosi, gerbiamas komisijos nary, kad komisija turi tam tikrą metodologiją, kaip valstybės narės turėtų paskirstyti lėšas regionams. Tikiuosi, kad komisija užtikrins reikiamą lankstumą valstybėse narėse paskirstyti Europos lėšas atsižvelgiant į valstybių narių poreikius. Labai daug įvairių skaičių yra minima spaudoje ir čia. Manome, kad e, lėšų skirstimas. E, viena iš e, minėtų principų, vienas iš minėtų principų yra, kad lėšos bus skirstomos priklausomai nuo regionuose gyvenančių žmonių skaičiaus. Tai reiškia, kad kiti regionai, kur gyventojų mažiau liks be nieko. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Na ir galiausiai komisijai dabar suteiksiu žodį, jūsų paskutinis bus žodis, galimybė atsakyti. Ponas Han. Tikriausiai dar kartą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į skirtumą tarp įsipareigojimų ir mokėjimų kuris egzistuoja. Ir praėjusi Europos vadovų taryba šis klausimas buvo svarstytas. Europos vadovų taryba priėmė sprendimą per laikotarpį nuo 7 ir 20 metų skirti 208 milijardus. Tačiau per tuos metus išaiškėjo, kad faktinis skaičius yra 960 milijardų, nei 908 milijardai, kuriuos turime dabar. Aišku, tos sumos auks. Ir kodėl mes dabar kalbame apie mažesnės sumas? Todėl, kad yra faktiniai mokėjimai per dešimties metų laikotarpį. Jeigu mes žiūrėsime, kaip įgyvendinami projektai, kas vyksta programavimo laikotarpio pabaigoje, tai pamatysime, kad visai logiška, jog laikotarpio pabaigoje išauga projektų skaičius, tai reiškia, kad reikia daugiau mokėjimų atlikti. Ir natūralu, kad tų mokėjimų skaičius ir sumos didesnės negu kad programavimo laikotarpio pradžioje. Kitas dalykas, kad šiuo atveju yra labai tradiciškai skaičiuojama, manant, kad 14 procentų biudžeto bus panaudota tam tikrame etape Bet jeigu valstybės narės norėtų sutrumpinti patį procesą, jos gali priimti tokį sprendimą. Ir todėl mes kalbame apie formulę N plus 3 metai. Bet neišvengiamai laikotarpio pabaigoje įtampa kyla Ir norėtume, kad po 20 metų, aišku, vėl bus teikiami projektai ir viskas vyks, kaip turi vykti. Aišku, galima visada baigti projektą ir pradėti kitą projektą, kad nesusidarytų ta trejų, tas trejų metų laikotarpis, kada šiek tiek dubliuojasi veiksmai bet nežinau, ar tikrai tai būtų labai geras sprendimas ir netiek daug kas pasisakytų už tokį variantą, nors aš girdėjau tokių nuomonių. Taip pat jūs minėjote N plus 2 metų formulę. Ir dabar dėl Slovakijos ir Rumunijos problemų. Taip mes dar ieškome sprendimų, dar analizuojame, ką būtų galima padaryti. Aišku, dar priklauso viskas nuo to, kokie bus padaryti paskaičiavimai. Bet šiandieną aš dėje jums nieko negaliu daugiau pasakyti, nes vis dar ieškome įvairiausių galimybių. Toliau viešieji pirkimai. Tai neišsemiama tema, mes aišku ieškome pirmiausiai supaprastinimo galimybių ir yra dar vienas dalykas, tai Rumunijos klausimas. Kaip organizuoti pirkimą, konkursą. Sąlygos turi būti tokios, kad būtų užtikrintas aiškumas. Toliau buvo klausimas dėl geriausios gražos normos. Aš tiesiog negaliu Jums pateikti kažkokio vieno aiškaus pasakymo. Ir aš įsivaizduoju, kad galime kalbėti apie 10 milijardų ir taip toliau, bet e, gali būti, kad kalbėsime apie 30 ar 40 milijardų. Viskas priklausys nuo sverto efekto, nuo to, kokios bus garantijos ir taip toliau. Ir tų įvairių kriterijų, į kuriuos reikės atsižvelgti. Kita vertus, reikalinga renkti tam tikrą politiką ir nebejotinai teritorinis bendradarbiavimas šią prasme yra labai svarbu. Dabar dėl e, biudžeto lėšų. Ir yra visokių tikslų numatyta, visokių dalykų, Tačiau, manau, kai kurios valstybės narės ar kai kurie regionai veikia nepakankamai ambicingai. Dėl lankstumo. Na, nereikėtų to lankstumo aiškinti labai plačiai. Ir uh, nebejotinai, kad tokiu būdu yra organizuojami organizuojamos ir sudaromos tam tikros lankstumo galimybės. Valstybės narės elgesi labai skirtingai. Gal, aišku, Europos parlamentas galėtų prisidėti iš savo pusės, nes padėtis valstybėse narėse gerokai skiriasi ypač e, kompetencijų nacionalinių, regioninių lygių požiūrių. Yra valstybių narių, kuriuose vietos lygių trūksta kompetencijos, pavyzdžiui, dėl nepakankamų administracinių pajėgumų įgyvendinti tuos projektus. Yra taip pat ir labai skirtingos galimybės, todėl šiuo atveju aš manyčiau reikėtų tiesiog um, labai protingai įvertinti turimus gebėjimus ir pajėgumus. Dabar dėl tų skirtumų tarp regionų tankiai apgyvendinti, rečiau apgyvendinti, skurdesniai, turtingesniai. Nepamirškite, kad viskas nustatoma pagal taisyklės ir valstybės narės turi jomis vadovautas turi priimti sprendimą, kaip tie ištekliai turi būti naudojami. Dabar dėl valstybių narių pačių išteklių. Aš manau, kad apskritai mes judame pakankamai gera kryptimi. Aišku, kai kuriuose valstybėse narėse politinė padėtis yra sudėtinga, na, kad ir Italijoje. Ir reikia spręsti tam tikrus politinius klausimus. Uh, Yra, aišku, ir administracinės problemos, kurias reikia spręsti, bet viskas eina a, taip, kaip turėtų eiti po truputį. Nepamirškime, kad bet kurio atveju labai svarbu, kad būtų aiški regioninė struktūra. Dabar dėl ponios Ernst klausimo. Matau, kad jos jau nebėra salėje, sako kalbantysis. Tačiau Europos lygių reikia nepamiršti, kad jokių skolų negali būti. 94 procentai mūsų biudžeto lėšų faktiškai įvairia forma sugrįžta į valstybės nares. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokios iniciatyvos ar veiksmų imasi pati valstybė narė. Dėl 150 km. Diskusija tebe vyksta, turiu pasakyti. Ir šiuo atveju komisija tikrai um, suteiks didesnio lankstumo. Bet nebejotinai reikia daryti skirtumą tarp to, ką galima padaryti, ką galima įtraukti į stambes programas. Ir nebejotinai mes už tos dalykus atsakome. Taigi tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū Jums dar kartą už galimybę dalyvauti jūsų posėdėje. Manau, kad per artimiausius keletą mėnesių vyks tikrai daug ką lemsenčios diskusijos ir komisija. Uh, kaip ir visi kiti, e, tikiu, yra įsipareigojusi rimtai dėrėtis, bet turėsime dėrėtis ir dirbti kartu, nes mūsų interesai yra bendri. Ir be to biudžeto klausimus reikia spręsti kaip galima greičiau, kad e, kuo mažiau kiltų problemų. Ačiū komisijai. Na, turiu pasakyti, kad kai tik norite su mumis e, pabendrauti, mes visada mielai jūsų lauksime. O dabar noriu padėkoti Jums už klausimus, Jums už e, mintis, už atsakymus. Ir manau, kad mes kartu dėrėdamėsi tikrai sugebėsime e, dirbti toliau. O dabar, kolegos, pertrauką susitiksime 15.30, atvyks du Rumunijos vyriausybės pareigūnai, ministro pirmininko pavaduotojas ir Rumunijos S fondų ministras. Taigi susitiksime 15.30. Ačiū.